taigi jis laikomas patvirtintų. Ir dabar pono Čas, Časkovskio ir, ir pono Gualtieri pranešimas dėl Europos parlamento sudėties rengintis 14 metų Europos parlamento rinkimams. Ir pirmiausia, žodas suteikimas ponui Časkovskijui, pranešėjui. I mean, boy, that... Uh, Ponios ir ponai, o Dieve, tikrai nebuvo lengva rengti šį pranešimą. Ypač uh, tie iš jūsų, kas atstovauja mažoms ir vidutinėms valstybėms, tai reiškia tie žmonės, kurios realiai paveiks šis pasiūlymas, tai puikiai supranta. Europos parlamentas turi iniciatyvos teisę šiuo klausimu ir aš manau, kad svarbiausia yra rodyti, jog mes nesikratome šios atsakomybės. Kartu su Roberto nusprendėme pasirinkti pragmatišką sprendimą. O kokie buvo kiti variantai? Prašyti daugiau padidinti parlamento narių skaičių, uh, parlamente, manau, kad tai nusiųstų netinkamą signalą šiandien krizės aplinkybėmis. Jei prašytume padidinti parlamento narių skaičių, tikrai būtų netinkama. Kitas variantas buvo pareikalauti, jog sistema būtų iš esmės peržiūrėta. Iš tikrųjų, jeigu mes norime, kad būtų tinkamai atstovaujama mūsų piliečiams ir kad būtų atsižvelgta tai, kokiam skaičiu piliečių atstovauja kiekvienas parlamento narys, tuomet e, e, pritaikus tokį principą, kai kurios valstybės narės e, prarastų daugiau nei vieną vietą, o kai kurios įgytų daugiau nei vieną vietą. Todėl mes nusprendėme, jog ne viena valstybė narė neturėtų prarasti daugiau nei vieną narį ir ne viena neturėtų įgyti daugiau nei vieną narį. Mes taip pat reikalavome peržiūrėti ir institucijų struktūrą, institucijų sąrangą, nes ji yra parengta pusiausvėra tarp to, kas vyksta taryboje ir parlamente. Aš manau, kad mes galėsime surasti tinkamiausią sprendimą tik tai rengdami platesnę institucinės sąrangos reformą, tai reiškia ir peržiūrint balsavimo teisės taryboje. Galiu Jums pažadėti, jog artimiausioje ateityje mes dar sugrįšime prie šio klausimo ir galbūt tuomet kalbėsime apie sistemą, kuri būtų dar geresnė, tobulesnė. Mes takome mažėjančio proporcingumo principą, nustatydami parlamentarų skaičių. Tačiau mes suprantame, kad negalima E, vienareikšmiškai traktuoti šio e, termino. Sistema yra nepalanki kai kurioms valstybėms narėms ir mes pabandėme ištaisyti tą, šį neteisingumą. Lamasūrų pranešime Tai gal nebuvo geriausias pasiūlymas, bet e, parlamentas praeitoje kadencijoje jį patvirtino. Buvo naudojamas kaip pagrindas. Ir todėl mes siekame ryšio tarp demografinių pokyčių ir atstovavimo. Mūsų siūloma, e, pagal mūsų siūloma sistema mažoms ir vidutinėms valstybėms bus e, geriau atstovaujama nei kitoms valstybėms. Aš suprantu, kodėl kai kurie iš jūsų pateikė savo pakeitimus. E, Tačiau mes, pranešėjai, negalime pritarti tiems pakeitimams, kurie kvestionuoja mūsų taikomus argumentus arba pagrindinę mūsų pranešimo kryptį. Todėl aš siūlyčiau elgtis e, balsuoti pagal tas garis, kurios buvo suteiktas Konstitucinio reikalų komitetui. Mums reikia patvirtinti šį dokumentą didelę balsų persvarą. Tik tai taip mes galėsime įtakoti tarybą. Ir aš žinau, kad kai kuriems iš jūsų nebus lengva balsuoti už šį pranešimą, tačiau aš vis tiek raginčiau jūs pritarti šiam kompromisui. Ne dėl to gal, kad šis kompromisas yra geriausias. Bet jau gyvename netobulame pasaulyje ir aš manau, kad e, šis pasiūlymas uh, yra vienintelis, kurį galime turėti šiuo metu. Dėkuoju Jums už Jūsų paramą ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas padės mums spręsti iškilusio parlamentarų skaičiaus problemą. Grazie, prezidente. Ponas Galtieri. Ačiū, pirmininkė. Pone Tr... Ponas Traškovskis labai aiškiai išdėstė, koks buvo mūsų tikslas. Tas tikslas buvo atlikti labai subtilę sudėtingą užduotį pagal suturtį, kuri iškilo laukiant e, prieš įstojant Kroatijai ir e, tikintis, laukiant, kada pasibaigs 751 e, vietos riba. Taigi, šis pasiūlymas pasi, pa, pa, pa, pa, paremtas mažėjančio proporcingumo principų numatytų sutartyje ir realistiškai išdėsto visas detalės. Rengiant pranešimą buvo du etapai. Pirmiausias, pirmiausia, reikia rem, e, nu, remtis principais išdėstais Lamasūro pranešime, dėl to, kad didesnės šalis, didesnės šalis atstovauja e, daugiau žmonių negu mažosios. Ir principas taip pat nustatantis maksimalų ir minimalų e, atstovų skaičių. Pirmiausia, reikėjo perskirstyti, e, perskirstyti vietas e, drastiškai nebūtų tinkama. Todėl antrasis etapas prasideda nuo politinės kompensacijos, kaip sakė Rafaelis, kad niekas negali laimėti ir niekas negali pralaimėti daugiau negu, netekti daugiau kaip vienos vietos. Ir tai galima laikyti subalansuotų principų, kurį įrodė konsensusas balsuojant konstitucinių reikalų komitete. Todėl mes tikimės, kad tokio pat pritarimo sulauksime parlamento balsavimo metu. Nesakome, kad čia yra tobulas pasiūlymas, tačiau, tačiau jis turbūt mažiausiai netobulas, turint galvoje visus įmanomus sprendimus ir rytoj balsuojant reikės išspręsti, ar paskutinė vieta turėtų tekti Švedijai ar Austrijai, kaip siūlo AFKO komitetas. Ir mes suprantame, kad ši problema yra delikati abiems šalims. Kokiu atveju 2014 metais pamatysime viso to rezultatus. Pratingiausia galbūt būtų, kad Švedija paukotų tą dieną vietą nors, aišku, galima laikytis ir tokios nuomonės. Aš pats esu linkęs palaikyti pradinį pasiūlymą, tačiau reikia pasakyti, kad kaip be nuspręstų plenarinė sesija, viso struktūros nuseklumas nebūtų pažeistas. Ir aš tikiuosi, kad pat, e, pasiūlymas bus patvirtintas be pakeitimų, nes e, tai automatiškai sukeltų veto bangą. Pranešėjo nuomonė reikia remti šį pasiūlymą, nes kitokie variantai nieko nepagerintų balsuojant parlamente. Yra dar vienas elementas pateiktas rezoliucijoje. Tai yra parlamento noras e, baigti skirstyti vietas bendru pagrindu. Ir, e, aišku, vėl atsiranda transnacionalinių sąrašų klausimas. Tai yra svarbus e, klausimas, kurio nereikia vengti, nes tuomet mes, e, e, mūsų planetas būtų atsvajamas geriau. Ir aš manau, kad reikia teikti šį pasiūlymą visiems nariams patvirtinimui. Ačiū, ponas Kasinis. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti abiem pranešėjams, e, nudirbus šį ilgą sunkų darbą. Norėčiau pateikti keletą bendrų pasvarstymų ir pasakyti, kad e, mes pradėjome eiti tam tikrų kelių, kur išdėstyti principai, demokratiniai principai ir tolesnė ES integracija, tai tam reikalingi žingsniai, siekiant geografinio balanso. E, demokratinis imperatyvas yra labai svarbus, kai kalbama apie kiekvieno piliečio balso svorį, nes idealiai parlamente kiekvienas turėtų atstovauti e, vienodą žmonių skaičių, tačiau tai yra neįmanoma pasiekti. Todėl sutartie kalbama apie mažėjantį proporcingumą, prieš tokį principą. Todėl reikia įvertinti vairių šalių gyventojų skaičių, remiantis mažėjančio proporcingumo principu ir siekti balanso tarp dviejų ekstremumų. Pragmatiškas sprendimas yra išdėstyti, numatyti maksimalias ir maksimalius ir minimalius skaičius kad e, prisijungus Kroatijai būtų galima paskristi tinkamai vietas. E, AFKO komitetui pavyko parengti tinkamą formulę, e, skaičiuojant vietų paskirstimą. Ir kai kurios šalis praras po vietą, tačiau tuo pat metu prasidės naujas procesas, kuris leis plačiau reformuoti e, sutartį. Ir tikiuosi, kad e, vėluojama šiame procese nebus. Manau, kad kai kurie pakeitimų yra šiaip geri, tačiau būtų geriausia, jeigu būtų patvirtintas e, komiteto tekstas ir būtų patvirtintas plačia dauguma, didelė dauguma. Ponas Lainenas. Ačiū. Aš SRD frakcijos narių vardu norėčiau padėkoti pranešėjams už jų atliktą darbą, nes iš tikrųjų tai buvo vienintelė galimybė, būtent toks tekstas buvo vienintelė galimybė rasti starimą visam Europos parlamente. Pagrindai viso to užsimėsgė dar tada, kai Europos parlamentas turėjo tikrai labai mažai balso teisių ir buvo keturios kategorijos. Buvo pačios didžiausios, šiek tiek e, mažesnės, bet didelės valstybės narės ir pačios mažiausios ir um, galbūt kiek mažesnės negu kitos valstybės narės. Uh, Dabar jau laikai yra kiti ir reikia geriau atstovauti ES piliečiams. Ir šiuo pasiūlymu yra siūlomas pragmatiškas požiūris, niekas nieko nepraranda, bent jau nedaugiau negu vieną narį, negu vieną mandatą parlamente ir taip pat niekas nieko nelaimė. Aš manau, kad visą tą vertėjo padaryti, turint galvoje Kroatijos prisijungimą. Dėl to ar Austrija, Švedija turės dar atsisakyti E, vieno e, nario paaiškės rytoj. Ir aš manau, kad būtinai reikėtų parlamente diskusijos iš karto po naujųjų rinkimų dėl nuolatinės formulės, kuri užtikrintų tikrą uh, E, pusiausvyrą tarp teisėkuros institucijų ir manau, kad reikėtų vieningų europinių sąrašų, tačiau dabar galbūt netinkamas tam metas, taigi kol kas tai yra laikinas galbūt sprendimas, bet vis dėlto labai pragmatiškas. Ačiū pranešėjų. Ačiū toliau, ponas Daf. Ačiū, ponė pirmininkė. Anksčiau e, valstybės narės dalyjosi vietomis parlamente labai netinkama tvarka. Ir paprastai e, paskutinėmis tarp vyriausybinės konferencijos minutėmis e, būdavo keičiamasi tomis vietomis, ko ne kaip turguje. Iš tikrųjų, tai nenaudinga pačiai Europos Sąjungai. O dabar matyti, kad pranešėjas stengiasi išlaikyti pragmatišką požiūrį, nors be abejo tai reiškia, kad negali būti tobulas tas sprendimas. Komisija padarė labai svarbių ir tikrai tinkamų pakeitimų savo pasiūlyme dėl Švedijos atvejo, nes e, čia gali būti taip, kad e, mažėjančio proporcingumo principas e, kitu atveju būtų e, pažeistas. Žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, vis dėlto buvo sustiprintas tas argumentas, kad reikėtų ieškoti matematinės formulės, kurią būtų galima pritaikyti dar prieš rinkimus ir kad viskas vyktų kiek įmanoma skaidriau ir tvariau. O ta formulė tikriausiai galėtų būti kažkas panašaus į e, vadinamąjį Kembridžo e, kompromisą AFKO komitete pasiektą prieš porą metų. Čia reikėtų susitelkti dar taip pat ir ties konvento darbo tvarkę, kai galvosime jau apie 15 metų ir vėlesnius laikotarpius ir tada jau galima bus gal kalbėti ir apie daugia nacionalinius sąrašus. Aš tikiu, kad e, vietų paskirstimas parlamente turėtų būti problema, kuri yra, kuri, kuri būtų išsprendžiama, um, atsižvelgiant taip pat ir į pasiskirstimą vietų taryboje, kad uh, būtų atstovaujama tinkamai ES piliečiams. Jūsų pastabos iš tikrųjų sukėlė virtinę klausimų tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės. Pirmiausia, ponas Laichtfriedas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Daf, aš netikiu tuo, ką jūs pasakėte. Kalbėjote apie principus ir jais grindėte tai, kad visiškai teisingai, jog Austrija praranda vietą parlamente, bet man atrodo, čia iš politinio taško žiūrite į tai. Man atrodo, kad tiesiog jums e, gal krinta į akis tai, kad e, iš Austrijos neretai nebūna ALDE frakcijoje narių, liberalų, labiau socialdemokratai esame, bet tai, ką jūs sakėte, tikrai yra visiškai neteisingi argumentai ir pranešėjų darbą vertinu kaip labai gerą. Manau, nereikėtų čia nieko keisti. Aš tikrai atmeščiau. Dar ponė Ford norės užduoti klausimą, bet pana Leichtrida dar pat, patikslinsiu, ponas Altman neseniai prisijungė prie Aldė frakcijos. Uh, parlamente. Pone Ford. Pone Dafai, aš esu matematikė ir man patinka matematiški atsakymai. Galite paaiškinti gal, kodėl pagal jūsų pasiūlymą Junktinės karalystė turi mažiau parlamento narių vienam gyventojui negu Vokietija? Visų pirma, aš e, iš tikrųjų atmetu ir esu nepatenkintas tuo kaltinimu, kad laikausi partinės linijos. Ko mes siekiame padaryti? E, mes siekiame vadovautis konstitucinių požiūrių, kaip tik tai, kiek tik tai, tai pragmatiškai įmanoma. Tai nėra matematika. Tikiuosi, kad pasieksime to ateityje, tačiau jeigu leisite paaiškinti diferenciaciją pagal gyventojų skaičių tarp Švedijos ir Vengrijos. Tai, tai yra 475 tūkstančiai žmonių. Ir mums neatrodo, kad šis nedidelis gyventojų skaičiaus skirtumas e, leidžia turėti dviem parlamento nariais daugiau. Šis diferenciacija tarp Austrijos ir Švedijos yra milijonas žmonių. Ir tai, e, tai pateisina tokį skirtumą ir parlamento narių skaičiuje. Aš nesu atsakingas už gyventojų skaičiaus augimą Austrijoje, Švedijoje ar kur nors kitur. Tik tai prašau pasižiūrėti į skaičius. O kai dėl Junktinės karalystės padėties, tai kaip, kaip žinote, pragmatiškai šiuo metu mes nesiūlome padidinti ar sumažinti e, Junktinės karalystės parlamentarų skaičiaus. Tačiau jeigu sutarsime dėl matematinės formulės, tai pamatysite, kad Prancūzija, Junktinė karalystė ir Ispanija turės daugiau Europos parlamento narių. Ačiū. Gerai. Toliau ponas e, Hefneris. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, būtent ši diskusija, tas priekaištas mūsų komiteto nariui neva jis iš asmeninių nacionalistinių paskatų, kaip kalba, beje, komitetas vienbalsiai priėmė savo sprendimą. Visa tai parodo, kad reikia pagaliau baigti šitas rietenas ir po kiekvienos valstybės narės papildomo prisijungimo prie ES ir vėl e, bandome vis iš naujo nustatyti tą pasiskirstimą. Turime rasti tvarę ir labai skaidrę, demokratiškai pagristą formulę, pagal kurią būtų galima atsižvelgti į gyventojų skaičių adekvačiai. Mes už tai kovojame komitete, buvome pateikę atitinkamą pasiūlymą kaip kompromisinį pakeitimą ir vienbalsiai visas komitetas jį patvirtino. Jeigu juo būtų vadovaujamasi, tai dabar ir jeigu bus juo vadovaujamasi, tai dabar bus paskutinis kartas, kai ir vėl bandome stumdyti kėdės į vieną ir į kitą pusę. Beje, šioje vietoje reikėtų padėkoti Rafau ir Roberto, kurie tikrai puikiai padirbėjo mano manimu, bet nebegalime leisti nei parlamente, nei taryboje tų, tų pačių ginčių ir jėtenų dėl to, kiek kam vietų atiteks. Juk pagrindinė atstovaujamosios demokratijos taisyklė yra susijusi su būtent parlamento vietų apskaičiavimu ir neturėtų kilti jokių bejonių, kad gyventojams yra tinkamai atstovaujama. Todėl labai svarbu, kad dabar pagaliau sutarėme ir tai bus paskutinis kartas, o jau kitą kartą dirbsime pagal naują skaidrę formulę, kurią e, sukursime konvento metu. Ir tikrai dėkoju dar kartą kolegoms, su nekantrumu laukiu balsavimo rytoj. Pone Hefneri, ar atsakysite į klausimą pagal mėlyną kortelę? Uh, Mr. Hefner, you used the term unanimity of the committee at least three times. Pone Hefneri, jūs vienbalsiškumą minėjote gal trejata kartų savo kalboje. Ar manote, kad komiteto vienbalsiškumas jau savaime garantuoja, kad uh, sprendimas, kurį pasirinko komitetas, yra labai išmintingas ir turėtų būti tvirtinamas. Įdomus klausimas, gerbiamas kolega. Iš tiesų buvo taip, kad balsavimo metu buvo teikiami įvairūs pasiūlymai ir galbūt kai kurie iš jų buvo susiję taip pat ir su nacionaliniais interesais. Ir dėl vieno klausimo buvo balsuota labai nedidelė balsų persvara 11 prieš 10. Tačiau turiu aiškiai pasakyti ir pareikšti, kad būtent taip ir įsivaizduoju demokratiją. Ir to tikėčiausi taip pat ir iš jūsų be kita ko. Matėme štai kaip vyko balsavimas šiandieną. Parlamente tikrai dėl daug, daugelio dalykų galima diskutuoti, ginčytis, nes atstovaujame skirtingiems interesams. Bet kai kalbam apie rinkimų teisę, tai tada reikia laikyti sažiningų taisyklių, joms pritarti ir paskui jos ir būtų tuomet nuolatos taikomos. O štai jūs, pavyzdžiui, labiau esate linkę rėkauti per posėdžius ir nušvilpti kalbėtojus, o, o nerimtai dirbti. Aš manau, kad reikėtų e, keisti tą praktiką plenarinėje sesijoje. Ačiū. Ponas Agnių, šis pranešimas parengtas e, reaguojant į poreikį sumažinti parlamento skaičių iki 766 e, vietų po Kroatijos prisijungimo. Pranešėjai mano, kad, kad šis pranešimas būtų patvirtintas. Ne viena šalis išskyrus Vokietiją, neturėtų prarasti daugiau negu vienos vietos. Pranešėjai tai vadina pragmatiškų sprendimų. Ir jie yra teisūs. Tačiau tai nėra idealus sprendimas. Tačiau aš suprantu, kad tai yra praktiškiausias sprendimas. Ypač turint galvoje trumpą laiką, kurį turime, kad užbaigtume šį darbą prieš kitus uh, rinkimus. Idealiame pasaulyje norėčiau, kad būtų patvirtinta formulė, kuomet vietų skaičius skirtas vienai valstybei būtų artimiau susijęs su gyventojų skaičiumi. Tačiau aš suprantu, kad e, ši diskusija atiteks kitai, kitai dienai. Todėl mano frakcija pritars pranešėjo išvadai. Nors nenusteps sužinoja, kad kai, nenusteps sužinoja, kad kai kurie parlamento nėra patenkinti šio pranešimo. Ačiū turiu, ponas Egnijų. Nors Junktinė karalystė atrodo jei nekyla pavojus, kad jos atstovavimas mažės, šis pasiūlymas turi būti pasmerktas iš visų pusių. Negali būti daug kitų pavyzdžių, kokia nedemokratiška Europos Sąjunga. Ir visos schemos, kurios siūlomas, reiškia, kad vidutinio dydžio šalis bus, turės mažiau vietų, o, e, tačiau jeigu rinkėjai bus nepatenkinti, jie gali juos pašalinti balsuodami. Ir e, taryba taip pat yra e, apsisaugusi nuo demokratinio atskaitomumo, nedemokratiškas e, pranešimas. Dabar girdime pasiūlymų, kad tie karalystėje rinkimai būtų rengiami sekmadienį, kad būtų diktuojama, kaip reklamuoti rinkimus ir panašiai. Pabandykite, pamatysite, kaip tai sureaguos Junktinės karalystės žmonės. Tai nėra E, demokratinė institucija, o rink, rinkta diktatūra. Ačiū, ponas Foksas pakėlė mėlyną kortelę, ponia Angijų, ar atsakysite į klausimą? Ponas Foksas, noriu užduoti klausimą. Ačiū, pirmininkė. Turint galvoje daug trūkumų šiame pranešime, kurios nurodė ponė Sagnių, ar jis galėtų parlamentui pasakyti, kiek pakeitimų jis pateikė komitete, kad pranešimas būtų pagerintas mano dalyvavimas komitete ir sužinoti, kas ten daroma ir pranešti apie tai Britanijos žmonėms, nes daugelis žmonių Britanijoje nesupranta, kas čia vyksta ir tai slepiama nuo jų konservatorių partijos. Ačiū. Pone Ford, na, pabandykite. Pone Agnijų galėjote dalyvauti darybose rengiant pranešimą. Ar dalyvavote nors vienose darybose, darybose kurios vyko? Aš dalyvau daugumoje e, posėdžių ir aš kalbu beveik kiekviename posėdėje ir e, esu šiek nustebęs, kad e, komitetas pritarė vienbalsiai, nes jeigu aš ten būnu, tai aš tikrai nebalsuoju už balsuojant dėl pranešimo Tačiau aš e, neturiu įrodymų, kad e, tai buvo iš tikrųjų. Aš pasidomėsiu. Ponas Šolcas. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš e, pritarsiu šiam pasiūlymui dėl naujo vietų paskirstimo Europos parlamente, nors tikiu, kad ne visi mano frakcijos nariai tą padarys, padarys tačiau Dėl trijų dalykų norėčiau pasiūlymą sukritikuoti. Pirmiausiai, man visiškai nepriimtina atrodo tai, kad mes kaip parlamentas vis dėlto nepasiekėme to, to kad um, ilgalaikė perspektyvoje pažvelgtumėm į rinkimų į Europos parlamentą esame apskritai ir kad numatytume tam tikras kryptis aiškesnės ateičiai. O dabar um, tenkinamės tiesiog smulkmenomis e, ir numatome pagrindinius kandidatus lyderius, um, vienodiname rinkimų datą ir panašiai. O iš tikrųjų tai nėra gera politinė žinia. Mūsų pagrindinė, um, pagrindinės įsipareigojimas turėjo būti um, tinkamiau atsižvelgti į vis augančios skepsio ES politikos atžvilgių kontekstą. Antra, ką reikėtų pasakyti, kad e, diskusijos metu, ginčio metu visi veikia taip, kad tik nenukantė, ne, nenukentėtų sava valstybė narė. Tačiau iš tikrųjų piliečiams tai e, atrodys lygiai taip pat kaip ir rėtenos e, vyriausybinėse konferencijose. Mums reikėtų aiškių, skaidrių taisyklių ir tokių metodų, e, kurie galėtų pasitvirtinti ir tada jau būtų galima vykdyti rimtas dėrybas su um, tolesniais kandidatais, um, norinčiais jungtis prie ES. Ir trečia, aš nemanau, kad um, galima galvoti apie rimtus pokyčius, kalbant apie e, vietų pasiskirstimą, negalvojant apie tinkamą pusiausvyros sukūrimą ES tarp institucijų. Iš tikrųjų reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip yra atstovaujama taryboje. O par... Ir skirstant vietas parlamente, stengtis priderinti tą tvarką prie tarybos, kadangi būtent parlamentas atstovauja ES piliečiams, kuriems yra svarbus jų balsas. Ar, atsak... Ar norite užduoti klausimą? Turiu klausimą kolegai, kuris kalbėjo apie potencialius nacionalinius interesus. Taip pat išgirdome kaltinimų iš pono da, ponui Dafui, kad jis tai daro politiniais tikslais. Ar ne politikai turi nuspręsti, kaip renkami politikai. ES turi per daug biurokratų, ar ne politikai turėtų priimti tuos sprendimus, kaip daroma, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. Uh, Visiškai pritarčiau tam, kad politikai patys savarankiškai turi priimti sprendimus. Tačiau klausimas yra tai, kiek mes norime galvoti apie būsimas politinės, politinės veiklos kryptis ir, ir kiek atsižvelgime į, į piliečių norus ir pageidavimus. Man atrodo, į tai reikėtų intensyviau, apie tai reikėtų intensyviau galvoti. Ponas Štaleris toliau. Uh, Ačiū pirmininkė, sveikinu pranešėjus, jie puikiai padirbėjo. Iš pirmo žvilgsnio perskritimas e, vietų neturėtų būti problema. Iš tikrųjų, tai turėtų būti automatinė plėtros pasiekmė. Europos Sąjunga priima naują narę ir nauja valstybė narė turi teisę būti atstovaujama. Tikrovėje, kaip puikiai žinome, e, procesas yra nebe problemų, nepaisant e, pastangų vietų paskirstimo pagrysti techninę problemą. Realybė yra tokia, kad E, politikos iš čia išspirti negalima. Na ir aišku, ne viena valstybė narė nenori prarasti vietų. Ir tie, kuriems teks prarasti vietas, turės minimizuoti nuostolius. Na, po to yra klausimas, kaip skirstyti vietas iš viso. Mažėjančio proporcingumo principas turi užtikrinti, kad mažos ir vidutinio dydžio valstybės nepakliūtų nepalankę padėtį, nebūtų politiškai per mažai atstovaujamos. Jeigu būtų jos per mažai atstovavimas, tai jų balsas būtų dar silpnesnis negu dabar yra. O didelės valstybės turi būti, e, joms reikia priminti, kad Europos integracija nėra didelės valstybės monopolija, kad ES veiktų, e, e, tuomet mažų valstybių statusas pagal pagarbos statusą turi būti užtikrintas saugiklių. Tu puikiai žinome iš istorijos, kas atsitinka, kai dėlės valstybės mažas laiko satelitais ir daro kaip nori. Taisyklės turi užtikrinti stabilumą. Ta pati galima pasakyti ir apie vietų perskirstimą. Turi būti taisyklės. Ir šią prasme paskirstimo logika reiškia, kad ne viena valstybė neturi prarasti daugiau negu vienos vietos ir mažėjantis proporcingumas turi būti užtikrintas. Tie, kurie nori pažeisti šios du, aptarsti šios du principus, paveiktų patį ES integracijos principą ir rizikuotų paskatinti antieuropietiškus jausmus. Ačiū. Toliau ponas Martinas. Ačiū, pirmininkė. Aš turbūt e, prisijungsiu prie visų, kurie pritarė pranešimui ir sveikina pranešėjus. Nelengva, tačiau parengtas labai pragmatiškas sprendimas, kuris leidžia pas, patvirtinti poziciją tinkamų laikų prieš rinkimus. Tačiau, kaip sakė ir kiti, tai yra laikinas sprendimas. Ir pranešime tai pripažįstame, kad 15 metais turėsime parengti ilgalaikį sprendimą, kuris galėtų būti taikomas visomis aplinkybėmis, kad nereikėtų dėrėtis tarp valstybių narių kas kart ir kaip ką tik išklausome, tai turi būti pagrista e, sutarties numatytų principų dėl mažėjančio proporcingumo. Reikia matematinės sistemas, kad būtų galima šią sistemą taikyti kas kart, kai e, parlamento sudėtis keičiasi. Ir tikimės, kad Konstitucinio reikalų komitetas pradės anksti dirbti šiuo klausimus, kad kitą kartą nereikėtų vėl daryti pragmatiško sprendimo prieš rinkimus. Ir pagaliau, nepaisant to, ką sakė panas Agnių, noriu pasakyti, kad kitos, kita rekomendacija yra ta, kad e, Europos rinkimai e, būtų surenkti 14 metais nuo 22 iki 24 gegužės, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio. Ir nebus grėsmės Junktinė karalystė balsuoti ketvirtadieniais, kaip jie yra įpratę ir tikimės, kad taryba ratifikuos šias datas. Ačiū toliau, ponia Vertman. Ačiū, ponia pirmininkė. E, iki mūsų abiems pranešėjams e, imantis e, iniciatyvos iš tikrųjų buvo labai aišku, kaip reikėtų skirti, skirstyti vietas parlamente ir kokiais principais reikėtų remtis. Anot pranešėjų, vis dėlto kriterijai, kuriais mes remiamės, nėra matematiniai. Tačiau, kolegos, tada pasimokykite grįžę dar į mokyklos suolą matematikos, um, nes tai netiesa. Taip pat kalbama neva apie pragmatišką požiūrį, tačiau tai yra dirbtinai sukurtos taisyklės, kurios e, kai kurioms e, valstybėms narėms, e, itin proeuropietiškoms ar itin proeuropietiškai valstybei nariai reiškia praradimus. Taigi, Galbūt nekeiskime savavališkai tiesiog egzistuojančių jau sustarimų ir dirbkime toliau kaip, taip, kaip dirbę. Aš labai tikiuosi, kad turėdami tai galvoje rytoj balsuosime teisingai. Ačiū. Toliau ponas Zylė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar nekalbam apie matematinius dalykus ar apie vietų skaičių Europos parlamente. Man svarbiausia yra patys pamatiniai ES veikimo principai. Nes neretai po tais skambiai žodžiais, sanglauda ir kiti, slypi nacionaliniai interesai. Yra grinieji donorai, taip pat e, grinieji gavėjai paramos, e, taip pat yra tam tikri emigrantų e, tikslai ar, ar tikslinės valstybės itin populiarios. Kai kur, pavyzdžiui, 10 procentų vos neišaugo gyventojų skaičius ir e, tos valstybės e, e, turi tuomet daugiau gyventojų ir atitinkamai gali būti skaičiuojamos vietos parlamente. Pagalvokime apie mokėjimus, juos taip pat šiandieną aptarėme ir čia yra įvairių, įvairių diskriminavimo atvejų. Ir ne tik kalbant apie parlamento vidaus darbo tvarką. Dabar daugeliui tenka mm, pakovoti dėl tinkamo vietų pasiskirstimo, pavyzdžiui, Tarptautinėme valiutos fonde. Kyla daug diskusijų dėl to. Taigi pagalvokime apie visą tai, kuomet diskutuosime dėl 15 metų ir vėlesnio laikotarpio. Ačiū. Toliau ponas Melceris. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl to, kad trūksta e, tiesioginio proporcingumo principo e, tarybos darbe matyti, kad e, yra į, į, nuošalę, į nuošalį nustumamos, pavyzdžiui, mažesnės e, valstybės narės. Ir e, kalbant apie mano valstybę narę, apie Austriją, irgi reikia pasakyti, kad dabar vykstančios diskusijos dėl pasiskirstimo vietų parlamente visiškai jai nenaudingos ir nepalankios. Iš tikrųjų, E, mes prisijimame labai nemažą naštą, e, galvojant apie gelbėjimo įvairius paketus, e, mes daug sumokame į biudžetą, tačiau panašu, kad naudos gauname iš to nedaug, nes iš mūsų tik tai pumpuojami pinigai, tačiau neleidžiama mums dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Ir dabar štai imam, imamasi, nuolato, imamasi tos pačios krypties kaip ir anksčiau, visą laiką yra kalbama prieš Austriją, o dabar netgi tai įrodoma ir veiksmais. Tai, kad sumažės vietų skaičius Europos parlamente Austrijai, tik tai dar padidins euroskeptiškumą mano šalyje. Dėl to tikiuosi, kad rytoj bus pasiūstas tinkamas signalas mano šalies piliečiams, nes mano šalies piliečiai tikrai labai nemažai daro, kad e, integracija ES būtų gilinama. Ačiū toliau, ponas Karas. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Diskusija akivaizdžiai parodo mums visiems, kad reikia naujos, tvarios formulės, pagal kurią būtų galima skirstyti e, parlamento vietas po naujai įstojusių valstybių narių prisijungimo reikia tinkamai paskirstyti vietas parlamente tam, kad kiekvieną kartą prisijungus naujai šaliai nereikėtų iš naujo vėl pradėti tų pačių ginčių. Nes tai, ką dabar čia darome, yra toks atvejis, kai tiesiog vienas balsas komitete lemia tai, ar viena šalis e, turės daugiau ar mažiau vietų parlamente. Taigi tikrai dirbame lik turgaus sąlygomis. Įstojus Kroatijai prie ES e, skirsime jai 11 e, vietų parlamente, o žinome, kad maksimalus skaičius yra 751 narys, dėl to iš viso 12 valstybių narių, m, mm, iš viso 12 vietų prarandama buvo pasirinktas principas keisti ne apskaičiavimo pagrindą, bet tiesiog neleisti nei vienai valstybei nariai prarasti daugiau negu vienos vietos. Kitaip, e, keturios valstybės narės netgi būtų mm, daugiau narių turėjusios parlamente. O, o kitos praradusios labai nemažai. Ir pavyzdžiui, Austrija pagal um, kitą tvarką nebūtų praradusi tikrai nei vienos vietos. Todėl man kyla klausimas, kodėl uh, nebalsuojame už pranešėjų pranešimą, juk jam buvo pritarta e, komitete ir tik tai vienas pakeitimas buvo patvirtintas vieno balso persvara. O mes dabar mm, kaip tik ir turėtumėm tą pranešimą patvirtinti tam, kad būtų ateityje ieškoma tvarios formulės. Pone Karas, ponas Daf nori jūsų paklausti klausimą pagal mėlyną kortelę. Pone Karas, tikrai jūs labai gerbiu. Bet vis dėlto bandysiu paaiškinti jums, kodėl pakeitėme um, pranešėjų pranešimą šiek tiek. Dėl to, kad buvo pažeista mažėjančio proporcingumo taisyklė. Kaip jau sakiau anksčiau, turime suprasti tai, kad turi būti atsižvelgta apskritai tą taisyklę, bet teismas mums nurodė mažinti pažeidimų skaičių šiuo atžvilgiu ir mes būtent tą pasiekėme per, kometo, per komiteto atitinkamą balsavimą. E, dar ponas Hokmarkas taip pat norėtų užduoti klausimą jums, pone Karas. Na, aš tiesiog norėčiau užduoti štai tokį klausimą savo geram bičiuliui ponui Karas. Konstitucinio reikalų komitete mes susitrėmė dėl bendro principo, pagal kuri visoms valstybėms narėms yra atstovaujama Europos parlamente. Atsižvelgiant į tai, kiek parlamento narių kiekviena valstybė narė turi dabar. Austrija ir kartu ponas Karas nenori, kad šitai sėkli būtų taikoma Austrijai nepaisant to, kad ji bus taikoma Prancūzijai, Niderlandams, e, Vengrijai ir kitoms šalims. Bet Austrija, kuriai šiandien atstovauja ponas Karos, nenori, kad e, ši taisyklė būtų taikoma jai. Todėl aš noriu jūsų paklausti. Kodėl Kodėl nereikia atsižvelgti į, į vieną milijoną gyventojų? Į tai, jog Austrijos ir Švedijos gyventojų skaičius skiriasi vienu milijonu. Kodėl Austrija turi būti geriau atstovaujama nei kitoms šalims? Pirmingas, aš jums pritariu, kad jūs turite, pusės, jūs turite e, pusę minutės tam, kad atsakytumėte šios klausimus. Mielas kolega Daf, jeigu įdėmiai manęs klausėtės, tai turėjote pastebėti, kad aš tikrai nieko neužsipuoliau. Aš tik tai kalbėjau apie tai, kad norėčiau, jog naudotumėmės tvarę formulę. O klausimą, kurį uždavėte man, iš tikrųjų turėtumėte peradresuoti pranešėjams, kurie kiekvieno, kiekvienos apskaičiavimo taisyklės atveju numatė vėl kitokį E, vis kitokį pasiskirstimo e, variantą. Ir iš tikrųjų čia eina kalba ne apie Austriją konkrečiai, o apie patį skaičiavimo metodą. Ir aš nepasakiau nei daugiau, nei mažiau, kaip tik tai, kad pasisakau už pirminį pranešėjų parengtą pranešimo variantą. Nieko neužsipuoliau. O tai, kas vyksta čia dabar tarp mūsų, yra tik tai ženklas to, kad tikrai reikia naujos tvarios formulės. Švedija visada turėjo vienu mandatu daugiau negu Austrija dėl to, kad skiriasi gyventojų skaičius, o pagal naują taisyklę yra siūlomi nauji dalykai, bet ne dėl to, kad mes to reikalavome, o dėl to, kad patys pranešėjai tokį variantą pasirinko, pagrindė savo argumentus ir mes tiesiog jais pasiekėme. Man atrodo, kad jau turime žengti toliau, nes tikrai prarandame nemažai laiko. Pone Gijom. Gerbėmiai kolegos, man atrodo, kad ryto mes balsuosime dėl parlamento sudėties, dėl kompromiso ir dėja jisai visiškai man nepriimtinas, pirmiausia dėl to, kad jisai visiškai ne, ne, nepaiso tinkamai proporcingumo principo, teigiama, jog jis yra pragmatiškas, tačiau jis nėra sąžingas ir, te, ir teisingas. Pasiūlytas tekstas teigia, jog jog e, nuo 2019 metų e, reikėtų kuo geriau atsižvelgti į e, demografinės tendencijas. Tačiau vargu ar tai bus įmanoma padaryti, bet to teigiama, jog reikia skaidriai ir tvariai su, uh, skirstyti vietas ir kad dėl to reikia susitarti ateityje. Ir man atrodo, kad, kad net jeigu šiam pasiūlymui pritars parlament, parla, šis parlamentas, vargu ar vienbalsiai jam pritars valstybės narės taryboje. Ponas Rangel, prašau, jūs turite teisę pateikti savo klausimą, ponė Gijom. 30 minučių, sekundžių turite. Kolegai Gijom, aš norėčiau jūsų paklausti. Štai ko. Jums atrodo, kad jūs galite pakeisti parlamentarų narių e, skaičių, ne keisdami situacijos taryboje. Juk turi galioti tam tikrą pusiausvyrą tarp svarbiausių institucijų. Ir ši pusiausvyrą turėtų atsižvelgti proporcingumą. Jei Jūs pritarėte, jog taryboje būtų taikoma e, taisyklė, kad kiekviena valstybė narė e, turi vieną balsą, tuomet mes pasi, galime pasisakyti už griežtą proporcingumą čia. Ir tuomet galima bus kalbėti apie tikrai proporcingumą ir taryboje, ir čia tuomet bus atstovavimo valstybėms narėms. Taip, gerbimi kolegos, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Tai yra pirmiausia taip, kaip yra pateikiami faktai ir antras dalykas tai yra netitikimas tarp to, kaip mes rekomenduojame dabar ir apskritai e, argumentai, kurie, e, kurios pasitelkė Konstitucinių reikalų komitetas. Dėkoju, ponė Tain. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. 2014 m. Europos parlamento rinkimai vis artėja ir netrukus prisijungs Kroatija, nauja valstybė narė su 4,5 milijono gyventojų ir dėl to reikia iš naujo perskaičiuoti vietų skaičių tenkantį Europos parlamente vienai valstybei nariai pagal jų gyventojų skaičių. Norime, kad išliktų pastovų 751 nario skaičius, bet jau dabar yra e, didelių šalių, kurioms skiriama per mažai vietų. Ir iš tikrųjų ne tik Vokietija nukentėjo, pavyzdžiui, Prancūzija, Ispanija praranda dar daugiau. Pačios mažiausios valstybės narės turi pernelik daug vietų um, parlamente. Dėl to panašu, kad buvo aišku, jog vidutinio dydžio šalis nukentės labiausiai. Ir mes sutarėme dėl to, kad neturėtų niekas prarasti daugiau negu vienos e, vietos e, parlamente. Ir tikėjomės paramos taryboje mūsų pasiūlymui, kad galėtumėm paskui ir patys už jį balsuoti. Tai buvo tiesiog vienintelis įmanomas sprendimas šiuo klausimu. Ačiū toliau, panas Hokmark. An. Pane pirmininkė, Konstitucinio reikalų komitete mes susitarėme dėl principo. Tai buvo štai toks principas. Valstybėms narėms šiame parlamente atstovaujama atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Be to, kuo mažesnė yra valstybė narė, tuo mažesniam skaičiui rinkėjų atstovauja vienas e, parlamento narys. Ir todėl aš noriu kolegų paklausti, kodėl, kodėl Gali būti taip, kad e, nepaisant to, jog gyventojų skaičius skiriasi vienu milijonu, dvi šalės turi vienodą parlamentarų skaičių. Aš šį klausimą kėliau ne kartą ir man buvo atsakyta ne kartą, jog ši e, e, sistema nuo pat pradžių buvo nelabai ne, ne teisinga ir tuomet teisingumo negalima tikėtis. Štai tokį atsakymą aš gavau. Aš manau, kad mes šiuose rūmose turime turėti teisę taisyti klaidas, taisyti tai, kas yra neteisinga. Nemažai Austrijos stovaujančių parlamentarų elgesi visiškai neteisingai. Kodėl? Austrijos rinkėjams turi atstovauti didesnis parlamentarų skaičius nei, uh, nei tas, kurį turi tokios šalis, kuriuose gyvena uh, tiek pat gyventojų, kiek, uh, kiek Austrijoje. Uh, Vienintelis argumentas, remintis kurio galima būtų pritarti Austrijos pateiktam pakeitimui ir kuris sugriautų komitete pasiektą kompromisą, yra tas, kad sistema yra neteisinga nuo pradžios iki galo. Bet juk tai yra visiškai nepriimtina darbo praktika. Turime elgtis teisingai ir turime stengtis e, ištaisyti neteisingumą, kai jį matome. Obrigado. Dėkuoju, panas Moreira. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai ponai ir ponios. Konstitucinių reikalų komitete buvo siekiama surasti racionalų sprendimą, kuris leistų mums priimti savo gretas Kroatiją, nesukeliant didelių, didelio perversmo. Akivaizdu, jog Kroatijai reikia papildomų vietų, tačiau mūsų siūlomas e, sprendimas turėtų būti racionalus. Ateityje mes turėsime pasiruošti e, tam, kad prie mūsų prisijungs dar daugiau valstybių narių. Ir todėl reikia reformuoti, reformuoti uh, dabar taikoma vietų paskirstimo tvarka. Komisija turėtų susilaikyti nuo pagundos pertvarkyti ją taip, kad ji būtų palankesnė stambesniems valstybėms narėms. Ateityje pasiūlymas dėl ref, parlamentarų skaičiaus reformos ir vietų skirstimo reformos turėtų taip pat būti susijęs su uh, balsavimo teisų perskirstimų taryboje. Pane Vikstrom, ačiū pirmininkė. Visiškai teisinga ir logiška, kad mažos ES šalis, kur panašiai yra gyventojų, turėtų būti atstovavimas panašaus skaičiaus parlamento narių. Visada buvo mūšis tarp Švedijos ir Austrijos dėl šio klausimo. Na ir jeigu pamiršime tai, kad Švedijoje yra 1 milijonų piliečių daugiau negu Austrijoje. Tuomet atrodytų teisingai, kad Švedija išliktų 20 parlamento narių, o Austrija vieną prarastų. Tai reikštų, kad kiekvienas parlamento narys atstovautų maždaug 475 tūkstančius piliečių. Tačiau jeigu Švedija praras vieną parlamento narį, tai reikš, kad e, švedijos priečiai bus diskriminuojami, nes jie bus mažiau atstovaujami. Palyginti su kitais ES piliečiais, todėl aš rekomenduoju laikytis komiteto pozicijos balsuojant rytoj, e, nes kitoks sprendimas e, būtų neteisingas. Ačiū. Toliau ponas Brokas, dvi minutės. Herr Präsident, der Kommissar. Pone pirmininkė, ponas komisijos nary, kolegos, aš tik trumpą pastabą norėčiau pateikti. Pirmiausia, dėkoju nuoširdžiai abiems kolegoms, kurie tikrai nemanau, kad patyrė labai didelį malonumą nuveikdami tą darbą, nes buvo aišku, kad niekas nieko nelaimės, tik tai siekėme, kad nebūtų didelių pralaimėjimų. Tad tokiomis aplinkybėmis dirbant tikrai sunku yra rasti visiems priimtiną sprendimą ir, ir pagrysti jį kokią nors logiką. Tad labai džiugu dėl to, kad vis dėlto klausimas buvo išspręstas ir parlamente rastas sutarimas. Ir reikia pasakyti, kad turint omenyje tas susidariusias aplinkybės, vis dėlto sažiningas sprendimas tai yra. O dar reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad yra dar ir tokia šalis kaip Vokietija, kuri netgi tris vietas praranda parlamente. Aišku, Nico sutartimi tai buvo numatyta, tačiau visgi norėčiau pabrėžti tai, kad būtent tris vietas praranda Vokietija, o visos kitos po daugiausiai vieną vietą. Ir ponė Rangel, reikia atkreipti dėmesį į tas šalis, kurios jau iš anksto um, sutiko atsisakyti vietų parlamente ir nebegalima tada jau šokti kitiems į akis dėl to, kad prarandi tas vietas. Na ir panašu, kad turėsime dar ir daugiau tokių diskusijų ir dėl legitimumo, dėl įteisinimo tokio sprendimo. Sutinku su tais, kurie sako, kad federalinėje sistemoje ne vieni rūmai sprendė dėl tokių dalykų. Nes abu E, sprendimų prieimėjai, abi, abu rūmai privalo čia dirbti kartu. Todėl turėtumėm tokią žinią aiškiai pasiūsti ir, išor, ir išorę. Taip pat ir konstituciniams teismams pareikšti, kad mes dabar siekiame tokio sprendimo, kai dalyvautų būtent abi pusės. Nes dabar yra kiek kitaip negu kad, pavyzdžiui, um, Vokietijoje ar JAV taikoma sistema. Ir aš manau, kad mes jau dabar paklojome pamatus tam, kad ateityje sprendimai būtų tikrai teisėti ir legitimus, atstovaujantis ES piliečių balsą. Dabar vienas, viena minutė skiriama kolegiai Ulfskok. Halo? Tak, herr Tolman. Eh, det ursprungliga... Ačiū pirmininkė pradinis pasiūlymas perskirstyti Europos parlamento vietas pakeistas e, vienu e, svarbiu aspektu. Čia yra vienas rytis, kur nesilaikoma e, sutartų dalykų, būtent Švedija. Švedija pagal šį pasiūlymą prarastų vieną iš 20 parlamento narių, tai reikštų, kad mes turėtume mokėti daug, daugiau už vieną mandatą palyginti su Vengrija ar Austrija. Mes e, tai užginčiojame, sakėme, kad tai neteisinga ir susilaukėme paramos iš kitų šalių. Taip pat tai nebuvo vien tik tai Švedijos e, kova. Na, o Konstitucinio reikalų komitetas mūsų išklausė, labai malonu. Todėl dabar aš norėčiau paraginti parlamentą pritarti naujam komiteto pasiūlymui Čia kalbama ne vien tik tai apie konstitucinio techniką ar kažkokią e, mažą detalę, nes arba detalę kalbama apie sažiningumą. Ir manau, kad visi pasisakymai, geri pasisakymai diskusijoje rytoj pasireikš ir per balsavimą. Ačiū, Marita, toliau. Pane Legrip. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Dabar aš turiu galimybę padėkoti mūsų pranešėjams, kurie jau kalbėjo apie tai, jog labai sunku buvo dirbti. Aš tai puikiai suprantu ir suprantu, jog siūlomas sprendimas nėra tobulas. Tačiau šiam e, pasiūlymui, didelė balsų persvara pritarė Konstitucinio reikalų komiteto nariai. Ir šis kompromisas yra pragmatiškas ir uh, realistiškas. Pranešėjai stengiasi kiek, kiek įmanoma pritaikyti de, uh, pasirinktą principą, net ir nepaisant kartais mažėjančio proporcingumo. Uh, principo, e, nes norėjau, jog ne viena valstybė narė negautų ir neprarastų daugiau nei vienos vietos. Leiskite pakomentuoti e, Prancūzijos e, poziciją. Mano šalis šiuo metu stebi uh, svarbius demografinius pokyčius. Pas mus, kitaip nei kitur, didėja gyventojų skaičius ir todėl aš manau, kad būtų labai svarbu pasinaudoti galimybę priimti mūsų bu, bus mūsų kolegas e, ir pasinaudoti šią e, progą tam, kad būtų pareikalauta padidinti Prancūzijos stovaujančių parlamentarų skaičių. Šiuo klausimu pateikti keli pakeitimai, tačiau jie buvo at, at, e, atmeisti. Tai, kas yra labai svarbu, aš pateikiau E, pakeitimą šiuo klausimu. Ir tai yra e, štai kas. Labai svarbu yra pasakyti, kad e, nuo kitos savo kadencijos pradžios parlamentas turėtų iš esmės, iš esmės padirbėti, rengiant naują vietų paskirstimo uh, sistemą, kuri būtų e, teisinge, teisingesnė, skaidresnė ir kuri būtų pagrįsta gyventojų skaičium. Tai reiškia, kad mes turėsime e, dirbti atsižvelgdami į daugybę įvairių aspektų ir galbūt netgi pradėti kalbėti apie balsavimo teisės taryboje. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Pone Evelin Regner. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjai, ponas Českovskis ir ponas Gualtieri, tikrai pasiūlė subalansuotą sprendimą, pagrįstą tam tikrais principais, kurie vienodai galioja, turėtų galioti visoms valstybėms narėms. Mažėjančio proporcingumo principas bus taikomas, taip pat pragmatinis požiūris, m, mm, orientuotas į tai, kad tik vieną vietą kiekviena valstybė narė praranda maksimaliai. Jeigu Austrija praras e, vieną vietą, o Švedija ne. E, išeitų taip, kad parlamentas e, tik Švedijai, tik Austrijai nepalankų sprendimą siūlo ir tai daro būtent Švedijos naudai. Todėl aš galvočiau, kad reikėtų pirmiausia pagalvoti apie pirminį pranešėjų pranešimo variantą ir atitinkamai balsuoti ir per plenarinę sesiją. Ačiū, poniai Reikner. Dabar dvi minutės ponui Paulio Ranvė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėjau pasakyti, kad pono Českovskį ir pono Koltierį parengtas pranešimas yra gana gerai subalansuotas ir europinis požiūris iš tikrųjų atsispindi jame. Atsižvelgiama ir į e, vidutinės valstybės narės, kurios e, sutiko atsisakyti vienos vietos parlamente tam, kad būtų rastas protingas sprendimas. Taigi ačiū pranešėjams ir ačiū nariams iš atitinkamų valstybių narių už tokį pasišventimą. Ir dar vieną dalyką norėčiau pastebėti gana svarbu. Uh, priešingai negu kad kalbėjo kolega, kolegė Riegner ir ponas Karas, turiu pasakyti, kad pirminis pranešimo variantas nebuvo teisingas, jame buvo įsivėlusi klaida. Tai yra būtent dėl to santykio tarp Švedijos, Švedijai ir Austrijai skirtų vietų parlamente. Austrija buvo laimėjų, laimėtoja, o Švedija pralaimėtoja um, tuo atveju. Ir tą reikia pasakyti, nes turime remtis objektyviais kriterijais e, ir tada daryti atitinkamus pakeitimus. Tai buvo padaryta, konstitucinių reikalų komitetas dėl to nusprendė. Mm, Belgija, Čekija, Airija, kitos vidutinio dydžio šalis pasisakė už tai, kad atsisakys vienos vietos parlamente ir dėl to tai galioja ir kitiems. Turi būti nuosekliai vykdomas sprendimas. Tikrai neįmanoma būti teisingu visiems sprendžiant šį klausimą. Ir reikėtų vertinti tiesiog visą parlamentą ir visą tarybą kaip atskiras um, institucijas ir, ir žvelgti visą visumą. Aš manau, ir, ir ponas Brokas turėtų tą suprasti. Dar beje buvo keliamas kitas klausimas. E, pavyzdžiui, Breveno arba Zarbriukeno žemė po tris balsus turi mm, atitinkamuose parlamento rūmuose, o Nord Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, nors ir yra didesnė, bet tikrai neturi atitinkamai kartų daugiau vietų. Na ir negalime kalbėti apie tiesioginį proporcingumo principą, pavyzdžiui, žvelgdami į tarybą. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus aspektas ir čia. O taip pat ir apie Kroatijos prisijungimą pagalvokime, juk turime um, Mm, pagaliau pagalvoti apie tinkamą atstovavimą, nors be abejo neišspręsime to klausimo apskritai kol kas. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Vietų, vietų padalymas visada jautrus klausimas, todėl raginu kolegas ir tarybą plačiau žvelgti į šio pranešimo tikslą. Tikslas yra užtikrinti, kad galime priimti, galėtume priimti Kroatijos kolegas ir pasirenkti laikų rinkimams. Aš manau, kad pragmatiškas požiūris, kurį pasiūlė pranešiai Roberto Galtieri ir Robertas Traškovskis, Tai yra vienintelis tinkamas ir e, pritaikytinas sprendimas šiame kontekste. Šiuo metu neįmanoma pakeisti visą sistemą be didelio institucinio e, pakeitimo. To nėra nei laiko, nei ir politinės valios prieš rinkimus. Be to visi žinome, kad politinis balansas institucijose priklauso ne tik vietų padalymo Europos parlamente. Jeigu pradėsime analizuoti šios klausimas, tuomet reikia e, ir kalbėti apie balsavimo teisų paskirstimą tarybą, taryboje. Todėl tam reikia pasirengti visoms valstybėms narėms, o e, mūsų laukia 14 metų rinkimai, todėl prašau pritarti šiam pasiūlymui. Ačiū, Zita. E, Vieną minutę Enrique Gerero. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad mūsų dviejų pranešėjų pasiūlymas svarbus ne dėl kokybės pranešimo, bet dėl to, kad jie įtikino konstitucinio reikalų komitetą, kad jų pranešimas yra teisingas. Ir tikiuosi, kad rytoj parlamentas patvirtins šį pranešimą kaip pragmatiškiausią ir realistiškiausią sprendimą. Politinis požiūris yra svarbiau negu techninis išmanimas rengiant šį pranešimą. Dabar turime pranešimą, e, kuris skirtas būtinybei, būtinybei perskirsyti vietas, kad atsirastų vietos Kroatijai. Tuo pat metu pranešimas atveria kelią į ateitį, nes sakoma, kad dabartinis paskirstimas yra nepat, nėra patenkinimas, jis kiek būtina negerbė proporcingumo principo, todėl aš pritariu ir kitiems, kurie apie tai kalbėjo. Čia sakoma, kad nauja sistema asimetrinė sistema, jeigu e, yra taip pat asimetrinė, kaip ir taryboje. Tačiau svarbu yra tai, kad ne viena šalis nesijaustų traktuojama netinkamai, nes ne viena šalis nepraranda daugiau negu vienos vietos. Jeigu sutarsime dėl to, tai tuomet e, mes pasieksime politinį sprendimą, kuris gerai pagristas mūsų solidarumu. Ačiū toliau, Sandrin Belija. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau aiškiai pasakyti, jog aš nematau, kad kolegų atliktas darbas rengiant šį pranešimą nebus mano pasisakymo tema pasirinktas principas, kad niekas neturėtų ne, gauti, nei prarasti daugiau nei vienos vietos, visiškai prieštarauja demokratiniam principui, pagal kurį turėtume laikytis mažėjančių proporcingumo principo ir būtinybės atstovauti mūsų piliečiams. Šiandien šis pragmatiškas sprendimas prieštarauja mūsų sutartims ir mūsų principams. Kodėl? Šis dokumentas turės būti patvirtintas vienbalsiai taryboje ir vargu, ar tai vyks. Ir antra, mes esame Europos parlamentas ir aš manau, kad niekas negali mūsų įgalioti, nepaisyti mūsų rinkėjų lūkesčių vien tam, kad patenkintume vyriausybių norus. Mes turėtume stiprinti piliečių pasitikėjimą savo veiksmais. Ir aš manau, kad šis pasiūlymas prieštarauja šiam siekiui ir dėl to aš balsuosiu prieš jį, raginu kolegas taip pat jį atmesti. Eh, Ačiū toliau turime sąrašą norinčių spontaniškai pasisakyti. ir pasakysiu, kada baigsis jūsų minutė, jums skirta, kad galėtų pasisakyti daugiau žmonių. Taigi, pirmasis Šonas Kelis. Kaip pranešė, man patinka pranešėjai, bet nepatinka pranešimas. Tai turėtų būti mažėjančios proporcingumo principo pasireiškimas, tačiau tai yra depresija keliantis neproporcingumas nes daug valstybių narių, ypač mažų, nežino, kiek turės parlamento narių. Tai yra diskriminacija mažųjų valstybių atžvilgių. Reikėtų 15 e, metais parengti sistemą, kad žinotume, kas vyks remiantis prognozėmis apie gyventojų skaičių. Ir Airija turėtų turėti keturis, o ne tris parlamento narius, e, jeigu būtų atstovaujama proporcingai. Bet reikėtų turėti minimalų uh, skaičių gyventojų, kurie būtų atstovaujami. Tai būtų sąžininga. Ir visi. Uh, pirmininkas nutraukė kalbėtoją, toliau pana Pendergas. Ačiū, noriu kreiptis vyriausybė, kad įvetuotų e, šį pranešimą taryboje. Airija turi tik tai 12 vietų iš 750. Jeigu vietų skaičius bus sumažintas, bus dar sunkiau e, sekti teisės aktus, kurie e, rengiami 22 komitetuose. Jeigu palyginsime Vokietijos 29 vietas, Airijos 12, tai aišku, kokie iššūkiai mūs, mūsų laukia, nors e, mes esame mažas lis. Aš noriu, kad Airija panaudotų savo veto teisę ir užkeistų kelią šiam nedemokratiškam nesažiningam perskirstimui. Pone Prenergast, atsiprašau, kad e, jūs nutraukėte. Dėkiau, toliau pane Lūnečiak. Ačiū, pane pirmininkė. Aš kaip žalioji iš Austrijos e, visiškai um, suprantu, dėl ko buvo pasiūlytas toks sprendimas, kokia priežastis tai yra Kroatijos prisijungimas. Tačiau vis dėlto reikėtų siekti teisingumo visiems. O, teis, o pranešėjai sugebėjo turėdami omenyje egzistuojančius sistemos trūkumus, vis dėlto pasiūlyti gana tinkamą sistemą, nors joje ir toliau dar bus kai kurių e, netitikimų. Dėl teismo, dėl balsavimo, tai galima sutikti su pastabomis, kurios buvo iškeltos, tačiau vis dėlto tokia yra balsavimo esmė. Vienu balsu daugiau reiškia vis dėlto daugiau. Ir čia dabar jau persikėlė iš tikrųjų tas netitikimas tarp Vengrijos, Švedijos į Vengrijos ir Austrijos tarpusavio vietų skaičiaus netitikimą. Tai tas galbūt yra netinkama kai kam. Ačiū toliau, ponas Batin. Uh, poetic... Ačiū, ponė pirmininkė. Mano partija, Junktinės karalystės nepriklausomybės partija. Uh, susilaukia vis didesnės rinkėjų paramos ir e, mes gauname vis daugiau vietų čia. 2009 metais mes buvome antroji pagal turimų vietų skai e, partija. E, Jungtinė karalystė. Taip yra dėl to, kad mes prieštaraujame Europos Sąjungai. Aš galiu padaryti vieną prognozę. Jungtinės karalystės ir nepriklausomybės partija po kitų rinkimų uh, bus ta partija, kurią labiausiai palaikys rinkėjai. Taip yra pirmiausia dėl to, kad mūsų rinkėjai labai linkia yra pritarti vis didesnė balsų persvara mūsų rakinimui pasitraukti iš ES. No hay blue card en el KCI, no. No, no. Señor Joao Ferreira, tiene usted. Ponas Joao Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas uh, yra paremtas e, federalistinė logika. Logika, e, pagal kurią mes nebeturėsime laisvų, nepriklausomų suverenių valstybių. Ir visos valstybės narės turės paklūsti stambiausių valstybių narių diktatui. Ir šis pasiūlymas tikrai pakenks mažoms ir vidutinėms valstybėms narėms. Portugalija praras e, vieną vietą, o tai reiškia, kad e, mes e, turėsime vis mažiau galimybių įtakoti sprendimus ES. Tai yra dar vienas išpolis prieš demokratiją ES. Aš manau, kad mes nepakankamai išnaudojame visas galimybės tinkamai pakeisti parlamentarų skaičių parlamente. Um, Ačiū, ponia pirmininkė. Demokratija yra netolas dalykas ir manau, kad reikėtų kažkiek tai ginti mažasias valstybės, tačiau noriu Jūs informuoti, kad mano šalis Junktinė karalystė yra per menkai atstovaujama. Aš atstovaujame regioną, vakarų Midlendą kur gyvena 5 milijonai žmonių. Per praėjusius rinkimus buvo išrinkti 6 parlamentarai. Taigi kiekvienas gavo atstovauja 900 tūkstančių, o Maltos e, parlamentarai, Luksemburgo parlamentarai, kur gyventojų yra pusė milijono, taip pat turi šešias vietas. Man sunku savo rinkėjams paaiškinti, e, kaip aš turiu su jais visais dirbti, kai Luksemburgo ar Maltos parlamentaras atstovauja daug mažesnį rinkėjų skaičių mažesnėje teritorijoje. Tai yra daug jiems palankiau. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, toliau ponia Bašesku. Din păcate, această soluție penalizează doar unele dintre. Rastas sprendimas bus nepalankus tik kai kurioms valstybėms narėms, be kita ko ir Rumunijai. Rumunija nukentės palyginti su didžiosiomis valstybėmis narėm, narėmis. Iš tikrųjų, iš tikrųjų norėtųsi nuolatinio pasiūlyto skaičius kiekvienai valstybei nariai ir nereikėtų keisti kiekvieną kartą mandatų skaičiaus tada, kai tik prisijungs prie ES nauja valstybė narė. Ir reikėtų tokio sprendimo, uh, kuris būtų nepalankus kuris nebūtų nepalankus tik kai kurioms valstybėms narėms. 2011 metais beje daugelis gyventojų Rumunijos net nebuvo um, įskaičiuoti paskirstant um, vietų skaičių, vadinasi, yra netitikimų, nes uh, netgi milijono um, skirtumas išėjo palyginus statistiką įvairią. Ačiū, ponė Bazesku, ponas Kostelo. Mr. President, I, like my other colleagues, my other... Pane pirmininkė, skirtingai nuo mano kolegų iš Airijos, aš negaliu pritarti šiam pranešimui. Aš manau, kad šis pranešimas prieštarauja mažėjančio proporcingumo principui. Jis pakenks mažoms ir vidutinėms valstybėms e, ir bus labiau palankus stambesnėms valstybėms narėms. Aš manau, kad e, šalis, kur gyvena mažiau žmonių, turėtų turėti kur kas palankesnės sąlygas. Bet pažiūrėkite ir tai, kaip yra skirstomos vietos Italijai ir Ispanijai. Airijoje gyventojų skaičius e, auga sparčiausiai Europoje, tačiau mes prarandame uh, savo stovų vietas ir turėsime jų mažiau nei uh, Slovakija ar Suomija. Uh, Airija e, praranda daugiausia pagal šį pasiūlymą ir tai prieštarauja mažėjančio proporcingumo e, principui. Toliau žodis ponai Obermajerai. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugi naujiena, kad Kroatija prisijungs, bet dabar iš naujo tenka vertintis vietų skaičių. Jeigu Austrija praranda uh, E, vietą Švedijos naudai, tai iš tikrųjų visiškai jokiais argumentais nėra pagrįsta. Juk negalima tiesiog imti patvirtinti kokią nors taisyklę, o paskui ją vėl iš naujo keisti. Ir dėl to nukenčia būtent Austrija. Mes čia pasigendame griežtos logikos principų taikymo. Neaišku, kodėl būtent tai pasielgta. O jeigu ieškom objektyvių kriterijų, galbūt pažvelkime į ES, e, į Europos parlamento narių aktyvumą ir pamatysite, kad Austrai čia pirmauja. Ačiū kolegai. Dabar dar ponas Mitchell pabaigoje. Um, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes, e, mes e, čia bandome pasirodyti, kad nesame suinteresuoti, tačiau iš tikrųjų mes patys esame savo uh, reikalo teisėjai. Noriu užduoti klausimai. Kodėl mums reikia 751 vietos? Sutartis sako, kad tai yra maksimali vietos, vietos maksimalus skaičių. Bet jeigu sumažintume 20 sumažintume apskritai vietų skaičių, e, visi, iš visų po vieną atėjome, dabar mes mažiname 15-11 vietų, nors e, gyventojų skaičius didėja. Ir manau, kad e, mažėjančio proporcingumo principas galbūt e, netinkamai parinktas, tai galima apskūsti teismui. Pirmininkas nutraukė poną Mičelą. Baigėme spontaniškus pasisakymus ir dabar išklausysime pranešėjų reakcijos, tačiau vieno iš jų aš nematau salėje. Taigi žodis ponui Galtieri. Jums yra keturios minutės. Jums atitenka laikas, kuris būtų skirtas jūsų kolegai. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegoms pasisakiusiems šioje diskusijoje. Aš manau, kad diskusija parodė, kokia sudėtinga ši užduotis mums kaip pranešėjams. Pirmiausia, noriu padėkoti tiems atstovams tų šalių, kurie praranda vietas panašiai pasiūlymą, tačiau supranta šio pasiūlymo logiką e, ir prisideda prie pirmojo etapo sėkmės, to, kas bus gana sudėtinga užduotis per ilgesnį laikotarpį. Ši diskusija taip pat parodė, kodėl pranešėjų darbas buvo toks sunkus. Turime atminti, kad demokratija pagrįsta dviejopo atstovavimumu piliečių ir valstybių. E, visą tai tampa daug sudėtingiau dėl to, nes realistiškai neįmanoma padaryti abu dalykus. Turėti vieną parlamentų, kurie atsavame piliečiai, o antrą, kur atsavamos valstybės narės. Ir jie turi e, koegzistuoti, balansą sunku pasiekti. Todėl šio balanso paieška negali būti abstrakti. Ji turi būti istorinio proceso e, siekiant balanso rezultatas. Ir tai yra susijęs su parlamento vietų skaičiumi ir balsų skaičiumi taryboje. Tai yra sudėtingas e, balansas. Ir e, čia kai kas reikalavo pateikti matematinį sprendimą. Aš turiu priminti, kad mes taikėme matematiką ir tai patikta priedę. Pagal paprastą, pagal Kembridžo kompromisą turėtumėte e, trimis vietomis mažiau. Tik prašom atsargiai minėti matematiką šiuo atveju. Ir kai kalbama apie didelės šalis, kolegos iš didelių šalių galbūt legitimiai reikalauja padidinti jiems skirtų vietų skaičių. Na, man atrodo, diskusija jiems turėjo įrodyti, kad tai nėra vien tik tai vienbalsiškumo taryboje klausimas, nes parlamente reikia rasti tam tikrą sintezę, o ne aklai sekti logiką ir taip skriausti mažas šalis turint daugiau atstovų. Galų gale šis e, sprendimas yra turbūt mažiausiai prastas, palyginti su kitomis galimybėmis. Yra ir kitokių sistemų, aišku, ir e, visi mes čia esame atstovai ir be pasiūlymų, mes, kurios pateikėme parlamentui, yra ir didesnių problemų. Daug buvo kalbama apie Austrijos ir Švedijos atvejį. Aš e, suprantu tų šalių atstovų e, pozicijas, e, tačiau neturime pamiršti, kad bet kokiu atveju Austrija ir Švedija gavo dvi papildomas vietas ir manau, kad rytoj neturėtų niekas prarasti daugiau negu vienos vietos ir tai yra geresnė, geresnės sprendimas negu 2009 metų sprendimas. Nors aš jau suprantu, kad niekas e, nėra labai patenkintas, kai praranda vietą. Tačiau reikia į tai pažvelgti iš dviejų pusių. Pažvelkite į pradinį pasiūlymą na, e, ir žinoma vienos vietos viena vietos mažinimas e, Švedijai yra dviejų etapų proceso rezultatas. Ačiū. Na, baigiame šią įdomią diskusiją. Rytoj balsuojama bus nuo vidurdienio. Kitas darbo tvarkės klausimas yra Sharon Bowles pranešimas apie nacionalinio regioninių sąskaitų sistemą. Taigi suteikime dabar žodį poniai Bowles, kur yra mūsų pranešėja.